Pone pirmininkė, ponios ir ponai Europos parlamento nariai, man visada labai malonu grįžti į šį Europos parlamentą, kur esu du kart e, buvęs narių per pasarusius 20 metų. Taigi parlamentą aš puikiai pažįstu ir žinau, kad jis vaidina ypač svarbų politinį vaidmenį. Rengiuosi e, užimti komisaro atsakingo už ekonomikos, finansų ir mokesčių reikalus bei muitinių reikalus vietą. Ir aš rengiuosi ta, tam didžiuodamasis, e, nes, nes esu įsitikinęs Europos interesu. E, jaučiu tam tikrą kuklumą ir tuo pat metu jaučiu didelę atsakomybę, žinodamas, kokie dideli politiniai ir ekonominiai iššūkiai laukia mūsų, europiečių. E, esu giliai įsitikinęs. Esame paskutiniojo šanso Europą. Šis įsitikinimas e, atsirado per pastaruosius e, metus, kur Europos reikalų užėmė svarbiausią vaidmenį. Esu buvęs Europos parlamento nariu, esu buvęs jūsų parlamento vicepirmininku, esu buvęs Europos reikalų ministru, Europos komisijos vice, e, atsiprašau, Europos, Prancūzijos parlamento nacionalinės asamblėjos uh, E, vicepirmininku ir galiausiai esu buvęs ekonomikos ir finansų ministru savo šalyje. E, kiekvienas savo lastelė esu įsitikinęs europietis. Europa, mano akimis žiūrint, yra didžiulė politinė mūsų amžiaus epopėja. E, tikiu, kad mūsų skirtumai mus praturtina, kad tautų suartėjimas yra puikus dalykas, kad mes esam stipresni, kai kalbame vienu balsu. Esu įsitikinęs, kad Europos idėja padėjo peržengti šio žemynų tragiškus momentus. Tuo pat metu mes e, turime nepamiršti svarbiausių įvykių. Švenčiame dabar antrojo pasaulinio, e, pirmojo pasaulinio karo šimtmetį. Ir taip pat minime mūsų savo išsivadavimą iš nacistinės barbarijos. E, visa tai rodo, kad Europa sugebėjo išeiti iš chaoso. Ir dabar turime chaosą, iš kurio turime išeiti. Aš, e, mano kilmė yra tokia, esu rumūnas iš tėvo pusės ir mano mama yra Lenkė. E, kaip sakė Stefanas Cveigas, esu išgyvenęs praėjusio amžiaus um, paklydimus ir prisiminkime, kad ir holokaustą. Esu įsitikinęs, kad mūsų žemynas E, sugebėjo susivienyti po tų įvykių. 2004-2007 metais vyko svarbus dalykai Europai. Aš taip pat prisidėjau rengdamas e, pranešimą dėl Rumunijos prisijungimo prie Europos Sąjungos. Ir tiek vakar, tiek šiandien, e, o šiandien taip pat kaip ir rytoj, Europa turi ir turės didžiulę politinę prasme. Ir man taip pat tai turi ir asmeninės svarbos, leiskite man tai pridurti. Žinau, kad vis mažiau ES piliečių pritarė šiai vizijai. Tenka pripažinti, kad Europa nebėra visiems savaime suprantamas reikalas. Šiandien daugelis piliečių jaučia nusivalimą nes mano, kad Europa nesugebėjo jų apsaugoti. Tad šiandien reikia pasiekti tam tikros pažangos. Europos atmetimas, tas ekonominio bejėgiškumo jausmas, politinio neefektyvumo jausmas yra atsiradęs. Mačiau ilgus metus, kaip tai radosi vis labiau ir labiau. Žmo, tiek e, paprasti žmonės, tiek darbininkai, tiek visi pajuto tą jausmą, bet aš negaliu su tuo susitaikyti. Ponios ir ponai parlamento norėjai, mes negalime e, E, prašyti savo bendrapiliečių jaunimo dar pabūti kantriems. Piliečiai patiria ekonominę krizę ir jauni, ir vyresni, moteris ir vyrai visose mūsų šalise. Tad nebegalime paprasčiausiai e, pasakyti, kad štai minime taiką, minime susitaikymą tarp vakarykščių priešų, kurie tapo e, Europos dėka draugais. Šiandien iš mūsų laukiama ko kito, laukiama konkrečių rezultatų ir norėčiau prie to prisidėti, jums remiant. Suprantama, turime būti politinės vilties e, ir, ir valios pusėje. Toks būtų mano šios dienos e, signalas, tokia būtų mano žinia. Tai, tai bus mano kadencijos metu. Europa pastarojų metų pasiekė reikšmingos pažangos. Prisimenu, e, Europos parlamente salėje kai minėjome 2004 metų plėtrą. Prisimenu ilgas naktis praleistas Eurogrupės posėdžiuose, ekofine. Tuomet, e, tuomet buvo daug abejonių, netgi egzistencinių abejonių dėl to, kad eurozona galėtų žlugti, kad žlugs mūsų bankai. E, tačiau Europos centriniam bankui suvaidinus reikšmingą netesminį vaidmenį, tos spekulacijos dėl eurozonos žlugimo sustojo. E, Daugelio šalių žmonės turėjo e, daug ką paukoti ir tauka buvo tikrai skausminga. Bet dabar jų ekonomikos atsigauna, ekonomika jų yra stabilesnė ir e, dabar Europa yra finansiškai stabilesnė. Eurozona taip pat. Šiais pastaraisiais metais man teko dalyvauti, kovojant visas šias kovas. Esu e, įsitikinęs europietis ir dėl to didžiuojasi tuo, kas buvo pasiekta. Tačiau tenka kukliai pripažinti, kad jeigu biudžeto ir finansinis stabilumas yra būtinybė, pirmiausia, piliečiai laukia, kad būtų siekiama socialinės pažangos, ekonomikos augimo ir didesnio užimtumo. Turime prieš save iššūkį, turime įveikti ekonomikos e, saulėlydį ir turime visi kovoti, kad e, ekonomika plėtotųsi. Taip aš įsivaizduoju savo bendrą darbą kartu su jumis. Ponios ir ponai Europos parlamento nariai, šiandien džiaugiuosi, kad galėsiu pasišvesti bendro Europos intereso tarnystėj, kad dirbsiu Europos komisijoje ir Aš pasisakau kartu su Europos parlamentu už bendrijų metodų taikymą. E, taikymą. Laikiu, jaučiuosi pasiruošęs šioms pareigoms. Apie tai kalbėjome su Žanu Klodu Junkeriu jau rytojus dieną po Europos parlamento rinkimų. Džiaugiuosi, kad dirbsiu jo komandoje. Džiaugiuosi galimybę dirbti su e, kolegomis Europos komisijoje, vicepirmininkais ir komisarais. Nes kiekvienas iš jų jaučia ryštą e, išeiti iš dabartinės krizės. Ir Maničiau, kad turėtume dirbti kolegialiai, nes tai yra Europos komisijos didžiausia jėga. Žinau, kokį vaidmenį turiu vaidinti Europos komisijos nariai ir institucijos. Ir turėjau galimybę bendratarbiauti su Oli Ren ir Algirdu Šemeta, kurie buvo mano pirmtakai. Esu bendradarbiavęs ir su Mišeliu Barnie, kai kūrėme Bankų sąjungą. Ponios ir ponai, mes turime daug darbų e, ir norėčiau, kad e, kartu su jumis mes E, įgyvendintume šios projektus, e, remdamiesi demokratijos dvasia. Puikiai žinau, e, koks turėtų būti mūsų darbų tvarkaraštis, o jis bus labai reiklus. Turime atgaivinti Europos ekonomiką, turime dirbti piliečių ir įmonių labui. Ir tam turiu pasirinkęs tam tikrą kryptį. Ketinu e, dirbti svarbiausia dviejose baruose. Viena vertus būtina užtikrinti ekonomikos stabilumą ir kita vertus paskatinti augimą. Reikia nustoti priešinti šiuos du svarbiausius principus. Reikia peržengti nereikalingus susiskaldimus, politikavimą ir asmeninius užsipuolinėjimus. Visi žinome, kad nebus ekonomikos augimo, jeigu nebus sumažintas deficitas ir valstybės skolos bei privačios skolos. Bet be abejo nebus taip pat stabilumo, jeigu e, nebus tos jei tų skolų nepavyks sumažinti, jeigu nebus ekonomikos augimo. Taigi abu dalykai yra svarbus. Raginu visas valstybės laikytis biudžeto e, principų. Ir norėčiau pasakyti, kad turime vienodai traktuoti visas valstybės. Didelės ir mažas. Visoms turi būti taikomos vienodos taisyklės, visos turi būti vertinamos pagal asmeninius nuopelnus. Galite pasitikėti manim, būsiu arbitras, tas, kuris bus teisingas ir nešališkas. Ir reikės, kad visi laikytųsi, kokie jie bebūtų vienodų taisyklių. Mes taip pat turime pagalvoti iš naujo apie mūsų politinių priemonių derinį Europos lygmenių, Europos semestro stiprinimas, strategijos Europa 2020 peržiūra ir gairės, e, kurias e, šiame kontekste e, pristatė Žanas Klaudas Junkeris, suteiks galimybę apsvarstyti šios visus svarbius klausimus. Aš esu pasirengęs stiprinti eurozoną. Tai reiškia, kad reikės gilinti jos institucinę ir politinę architektūrą architektūrą, jos funkcionavimą, priemonės ir taip pat e, siekti jos plėtros, primant e, kitas valstybės narės atitinkančias kriterijus. Aš labai daug kovojau už euro išgelbimo per krizę ir tą darysiu toliau, kartu dirbdamas su valdžiu Dombrovskiu, kadangi aš esu tvirtai įsitikinęs, mes esame tvirtai įsitikinę, kad mūsų bendra ateit, valiuta turi ateitį. Ir aš taip pat noriu e, pasakyti, kad esu pasiryžęs tam, kad reikia e, dirbti, kad būtų iš naujo sukurtas augimas. Mes negalime priimti to, kad per ateinančius metus neauks mūsų ekonomika. Praėjo šešeri metai po e, finansų krizės pradžios ir dabartinės bendros investicijos dar yra 17 procentų žemesnės negu 2007 metais. Aš dirbsiu kartu su savo kolegomis, kad mes pradėtume gyvendinti 3 milijardų milijardų eurų planą, apie kurį pranešė Žanas Klodas Junkeris. Mums, mes matome, kad Europai nepaprastai skubiai reikia investicijų, tiek viešų, tiek privačių, kad būtų kuriami nauji verslai, naujos darbo vietos, infrastruktūra, kurios reikės ateičiai. Ir aš asmeniškai jau e, labai daugelį diskusijų dalyvavau ir dirbsiu kartu siekdama šių tikslų, kartu su ponu Katainenu ir Jonathanu Hillu. Mes e, taip pat turime e, užtikrinti užtikrinti didesnį socialinį teisingumą piliečiams. Reikia panaikinti žalą, kurią atnešė finansų ir ekonominė krizė. Per daug žmonių dar kenčia mūsų kontinente ir mes negalime ir neturėtume taiksyti su tuo, kad nedarbo lygis yra 11,2 procentai eurozonoje ir netgi 23,3 tarp jaunų žmonių. Ekonomikos saugimas turi būti tvarus. Jis turi kurti darbo vietas rytojui, suteikti sukurti, e, sugražinti pasitikėjimą jaunimo akise. Ir mes su Marian Taisen laikomės labai panašaus pošio šioje ateityje. Ir aš dirbsiu, darysiu viską, ko reikia užtikrinti socialiniam teisingumui, teisingumui, nes aš dirbsiu ir mo mokesčių ir fiskalinės politikos srityje. Aš kovosiu, kad būtų panaikinti mokesčių rojai, mokesčių vengimas, agresyvus mokestinis planavimas. Tai labai svarbu dėl ekonominių ir etinių priežasčių. Mes jau atsisakėme bankų slaptumo principą Europoje ir mes turime žengti toliau šiuo keliu. Kaip apsisprendė didysis dvidešimtukas, e, automatiškas keitimasis informacija turi tapti taisyklę Europoje ir standartų globalių pasaulio mastu. Ir jūs galite tikėtis mano paramos šiame bendrame mūšyje. Aš taip pat e, paremsiu 11 valstybių narių, kurios nusprendė įvesti finansinių sandorių mokestį per glaudesnį bendradarbiavimą. Aš e, šią iniciatyvą paremiau kartu su Wolfgangu Šoible er ir dirbsiu toliau šią srityje kaip Europos komisijos narys. Taip pat nepamirškime muitų politikos kuri susijusi su labai konkrečiais klausimais siekiant apsaugoti mūsų piliečius, mažas ir vidutinės įmonės šiame globaliame pasaulyje. Mes turime dirbti kartu kad įdėktume bendrąjį sąjungos muitų kodeksą iki 2016 e, metų gegužės mėnesio. Tai yra esminės svarbos užduotis ir aš e, dirbsiu su IMKO ir INTA komitetų nariais siekdamas to. Tai štai svarbiausiai darbai, kuriuos reikės atlikti jums padedant. Žanas Podas Junkeris norėjo, kad Europos komisija būtų efektyviau dirbanti, labiau politinė ir nuoseklesnė. Aš ketinu būti Europos intereso garantų, netgi sakyčiau Europos ekonominio intereso garantų. Būsiu skrupulingas sergėtojas mūsų bendrų taisyklių, skatinsiu bendras iniciatyvas tam, kad būtų galima e, atkurti ekonomikos augimą. Aš esu susitikęs su daugeliu jūsų, jūsų tad žinau daugelį jūsų keliamų klausimų. Esu prancūzas, socialdemokratas. Negalėčiau to neikti ir man dėl to negalėčiau gėda, tačiau norėčiau labai tiesiai ir šviesiai pasakyti, kad aš nebūsiu kurios nors šalies ar partijos ambasadorius. Kaip jūs ir turite teisę to reikalauti, būsiu uh, tas Europos komisijos narys, kuris veiks nešališkai ir nepriklausomai visų privačių ir nacionalinių interesų požiūrių. Jums padedant noriu tarnauti Europos reikalui. Aš jau sakiau, kad mes esame paskutinio šanso Europą ir esu tuo giliai įsitikinęs. Europa yra puikus politinis projektas, tačiau kaip visi politiniai projektai, jį yra, e, tas projektas nėra tvirtas ir gali būti mirtingas, jeigu neprižiūrėsime, kaip jis vystosi. Savo turimame portfelėje turiu tam tikro užmojo Europai, turiu jai tikslų kartu su jumis, visais, visose frakcijose. E, tikiuosi, kad e, e dirbsime visi kartu, e, pasiteldami tuos du direktoratus, kurie būtų man pavaldus. E, Aš puikiai žinau Europos parlamentą. Aš labai džiaugiausi galėdamas būti jos nariu, tad tos asamblėjos nariu. Esu buvęs ministru, nacionalinio parlamentų nariu, Europos parlamento narių. Žinau, kokia svarbi demokratinė atsakomybė yra mūsų institucijoms. Kartu su jumis dirbsime ir man tas demokratija bus vienas iš svarbiausių mano darbus lydėsinčių principų. Ponios ir ponai Europos parlamento nariai, noriu būti atsakingas komisaras, besirūpinantis tuo demokratiniu įsipareigojimu. Šiandien prašau jūsų paramos, jūsų pasitikėjimo, kad galėtume atremti mūsų laukiančius iššūkius. Būtent šią dvasę ir, ir norėčiau atsakyti į visus tuos klausimus, kurių šiandien galėtumėte man turėti. Dėkuoju.